Dear President, Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Sveiki. Vakar dienos protokolo, posėdžių protokolas jums yra pateiktas, ar būtų pastabų? Jeigu ne, tai tuomet protokolą laikysime patvirtintų. Pirmininkas